Uh, the... Sveiki vėl susirinkę į komiteto posėdį. Turiu Jūs informuoti, kad uh, šiandien nebus vertimo į slovakų kalbą. Taip pat noriu priminti, kad uh, šiandien šyrit 9.9.30 ponė Moran Šartie pasikvietė svečių iš savo rinkiminės apygardos. Na, jeigu dar tų svečių nėra, tai mes vėliau su jais pasisveikinsime. Dabar informacija apie trilogus. Kalbant apie socialinės statistikos reglamento projektą, antrasis trilogas, tai antrasis trilogas vyko balandžio 26 dieną, pranešėjas yra ponas Mecevič, buvo pasiekta tam tikra pažanga. Taip pat įvyko vienas techninio lygio susitikimas, o trečiasis trilogas vyks šią savaitę, gegužės 16 dieną vakare. Toliau darbuotojų apsauga nuo kancerogenų ir mutagenų darbe. Antrasis paketas ar antrasis rinkinys. Taigi pirmasis trilogas dėl CMT2 su pranešėju ponu Roland taip pat vyks šią savaitę už 17 dieną ryte. Taip pat noriu pasakyti, kad vakar po pietų posėdėje dalyvavo nedaug komiteto narių. Mes buvome pasikvietę tyriejų, kvalifikuotų atstovų, e, su kuriais aptarėme automatizavimo ir skaitmenizavimo, skaitmeninimo klausimus ir E, šių procesų poveikį visuomeniai, darbiniam gyvenimui. Diskusija buvo labai įdomi, nors iš esmės ta diskusija vyko tarp mokslininkų, nes komiteto narių buvo labai nedaug. Bet, na, intuicija man sako, kad mes kaip galima greičiau grįšime prie šios temos, nes yra iškilę nemažai rimtų klausimų, kurie, kuriems reikia gilios politinės diskusijos. Ir manau, kad tie, kurie dalyvavo mūsų vakarykščiame posėdėje, mielai vėl pas mus apsilankys, bet manau, kad galėsime pasikviesti ir kitų žmonių, pamatyti naujų veidų, tai suteiks mums peno pamastymams ir mes komitete galėsime priimti sprendimų, kurie darys įtaką darbuotojų gyvenimui artimiausiais metais ateityje. Dabar pirmas šios dienos darbo tvarkės punktas, tai yra šeštasis punktas, e, tai yra tėvų ir priežiūros prižiūrinčių asmenų darbinio ir šeiminio gyvenimo pusiausvėro. Jūs turbūt žinote, kad yra pateikti 616 mm, pakeitimų, bet tų pakeitimų, kurios pateikė pranešėjas. Taigi mm, atliktas didelis darbas, dar daug to darbo bus atliekama. Dabar suteiksiu žodį pranešėjui. Ačiū. Pirmininkė. Na, kaip jūs jau sakėte, aš labai apsidžiaugiau tuo, e, tuo susidomėjimu, kurio sulaukė šis pranešimas. Na, nespręskime apie tą susidomėjimą pagal šiandien esančių narių skaičių, tai liudija vis dėlto pateiktų pakeitimų skaičius. Aš supra, padariau išvadą, kad daugelį tų pakeitimų yra reiškiama panaši pozicija Aš dabar neskirsiu daug laiko tiems klausimams, dėl kurių mes panašu sutarėme. Tačiau yra pateikta tokių pakeitimų, kurie prieštarauja bendrai pozicijai. E, mm, o dauguma pritarė štai kokiems elementams. Pirma, būtinybė skatinti valstybės narės, kurti priežiūros e, sąlygas, paslaugas. Antra, ypač akcentuoti problemas kylančias asmenims su negale. Trečia, e, reikia numatyti priežiūros e, atostogas ir kai vaikas yra įvaikinamas, ne tik kai gimsta vaikas. Taip pat e, penkta. Reikėtų numatyti ilga, ilgesnės, neperleidžiamas atostogas, taip pat reikia 7-5 dienų prižiūrinčių asmenų atostogų laikas, iki kada galima prašyti e, vaiko priežiūros atostogų, turėtų būti nuo 8 iki 12 metų pratestas. Ir aš, kiek suprantu, dėl to yra pasiektas platus sutarimas. Dėl to sutarima. Tačiau yra kitų klausimų, kuriuos dar reikės aptarti ir dėl kurių pateikti pakeitimai yra tokie kraštutiniai. Pavyzdžiui, dėl darbo užmokesčio. E, na, pateikta pasiūlymų, pavyzdžiui, mokėti visą darbo užmokestį visais atvejais arba palikti šios klausimus visiškai spręsti valstybėms narėms. Taip pat yra siūloma atsisakyti lygos išmokų kaip e, lygio. Bet aš manau, kad reikėtų. Aš manau, kad minimumas turėtų bendras, būti dar, ben, e, bendras darbo užmokestis. Na, o šiaip pasiūlymai sviruoja nuo 40 procentų iki 100 procentų e, bruto darbo užmokesčio. Taigi yra įvairiausių pasiūlymų, yra siūlomos įvairiausios atostogos. Pavyzdžiui, laikotarpis, e, amžius nuo 8 iki, 8 iki 12 metų, kai galima imti vaiko priežiūros atostogas. Na, aš manau, kad, na ir kai kas nori tą amžiaus ribą pratesti iki 12 metų, kai kas uh, nori aštuonerių metų, aš manau, kad geras kompromisas būtų dešimt metų, bet dar reikėtų palaukti ir pasižiūrėti, kurią kryptimį pakryps diskusijos. Toliau e, giminaičio apibrėžimas, kai e, norima imti priežiūros atostogas, prižiūrinčios mano atostogas, yra patikta pasiūlymų išplėsti giminaičio apibrėžti e, aptarsime šį klausimą, žiūrėsime, ar pavyks rasti kažkokį kompromisą. Toliau vaiko priežiūros atostogos. Atsiprašau, dėl tėvystės atostogų. Na, nežinau, kokį čia būtų galima pasiekti sustarimą, konstatuojamoje dalyje būtų galima pasakyti, kad valstybės narės turėtų būti raginamos numatyti tėvystės atostogas, bet nemanau, kad jeigu primesime šias E, na, nežinau, ar tikrai vertėtų nustatyti privalomą šias atostogas direktyvoje. Mes dar šį klausimą aptarsime. Toliau. Dėl vaiko priežiūros atostogų e, vienišiems tėvams na, reikėtų išplėsti vienišų tėvų teisės, kalbant apie vaiko priežiūros atostogas, tačiau manau, kad reikėtų vis dėlto tinkamos pusiausvėros, kad pasiūlytos priemonės, ne, pasiūlytomis priemonėmis nenueitume per toli, nes. Mm, Jeigu tai bus, tai gali būti, kad darbdaviai bus nelinkę priimti į darbą vienišų motinų ir tėvų. Na, mano tikslas buvo palengventi naštą mažoms ir vidutinėms bei mikro įmonėms ir kad šis teisės aktas būtų sėkmingai įgyvendinamas, aš manau, kad būtina numatyti saugiklius Ir šiuo klausimu aš esu parengęs keletą papildomų pakeitimų mm, savo pirmajam projektui, juos parengiau kartu su kolegomis ir jais atsižvelgiama į MVI ir darbdavių interesus. Taigi mm, darbas su pirmąją pasiūlymo pranešimo redakcija ir pakeitimais juda pirmin. Pakeitimų yra daug, aš aptarsiu juos su šešėliniais pranešėjais. Jau yra sudarytas mūsų susitikimų grafikas ir aš juos pateiksiu šešėliniams pranešėjams. Ta grafiką pateiksiu šešėliniams pranešėjams šiandien arba rytoj. Manau, kad e, einame tinkamą kryptimį. Valstybėms narėms numatome daug daugiau galių ir teisių nei komisijos pasiūlyme. Nes komisijos pasiūlymas kėlė daug problemų. Vis dėlto Mm, akivaizdu, kad mes turime būti racionalūs ir siekti pusiausviros. Aš dabar nekantriai laukiu tolesnių galimybių dirbti su visais komiteto nariais. Esu nusiteikęs optimistiškai. E, manau, kad mums pavyks susitarti na, iš tikrųjų nelabai jaudinosi dėl to, kas vyks parlamente. Daug didesnį nerimą man, man kelia trilogas. Bet e, stengsime parengti subalansuotą pranešimą ir būkime pasirengę aptarti visą tai su taryba. Manau, kad ten kils daug daugiau problemų, nei jų kilo man su kolegomis parlamente. Thank you, Mr. Kasa. Labai ačiū ponui Kaza. Dabar suteiksiu žodį šešėliniai, šešėliniai pranešėjai iš SND frakcijos. Marija Reina, prašom. Ačiū, atsiprašau, kad vėluoju, bet komiteto posėdžiai vyksta vienu metu, skirtingose vietose tenka spėti visur. Pono Kazos pasisakymo visą negirdėjau, bet mes jau turėjom galimybę anksčiau pakalbėti šio klausimu. Iš tikrųjų, mūsų nuomonės daugeliu klausimų yra tikrai tokios pačios ir komisijos pasiūlymas, reikia pasakyti, tikrai yra geras ir e, norima pagerinti, aišku, aišku, tą tekstą įvairiais pakeitimais, bet esmė yra tokia, kad yra trys pagrindiniai tikslai, ko mes kaip socialdemokratai norime ir ponas Kaza, žinau, tikrai e, to paties nori. Visų pirma, mes norime asmeninio ir profesinio gyvenimo pusiausviros. Antras dalykas, mes norime priemonių, kurios leistų užtikrinti galimybę derinti tą asmeninį profesinį gyvenimą. Tai reiškia atlyginimo ar išmokų klausimas yra labai svarbus. Ir trečias dalykas yra kova su stereotipais stereotipais. Taigi reikia kalbėti apie tai, kad iš tikrųjų tos atostogos turi būti neperleidžiamas, kad tai skatintų didesnę lygybę, kad nebūtų tų stereotipų, kas yra moterų ta tipiška rolė gyvenime ar vyrų, kad iš tikrųjų būtų vyrai skatinami daugiau rūpintis šeima. Toliau Dėl tų tikslų iš tikrųjų mes manome, kad tikrai gerai viskas sudėliota formuluotėse, bet aišku, galima tobulinti dar jas. Pirmas dalykas galbūt būtų, kai kalbame apie e, tėvystės atostogas, manau, kad svarbu būtų nustatyti, kad tėvystės atostogos turi būti privalomas, nes mes suprantame, kad daugelio atveju, kuomet yra teisė į tėvystės atostogas daugelio valstybių, iš tikrųjų ES yra teisė teisė į tėvysės atostogas, tačiau ta teisė nesinaudojama, kadangi yra tos tradicinės vyro rolės, vyro vaidmuo, tradiciškai yra vertinama ir tokie nusistatymai yra tradiciškai įsišaknyje. Taigi reikia pasakyti, kad tėvystės atostogos turi būti ne pasirinkimas, o privalomas dalykas ir tai tikrai labai skatintų tai, kad tėvai daugiau naudotųsi tėvystės atostogomis. Dabar toliau tęsiant tą tėvystės atostogų e, temą. Pavyzdžiui, jeigu e, vaikas gimimo metu miršta, e, dažniausiai teisė į atostogas neegzistuoja, bet aš manau, kad tiek motina, tiek tėvas turi turėti teisę į gedulą, gedėti to mirusio vaiko, kuris mirė gimimo metu ir todėl ta teisė turi būti numatyta ir motinai, ir tėvui. Ir Dabar dėl tėvystės atostogų jos turi būti visiems darbuotojams garantuotos, taip pat ir savarankiškai dirbantiems, todėl mes teikiame pakeitimą ir tą kryptimį. Uh, Taip pat mes siūlome pakeitimą, kad būtų punktas dėl e, negrįžimo atgal. Tai yra, aš kaip jau sakiau, yra tam tikrų pažangių dalykų, kas yra padaryta valstybėse narėse ir reikėtų, kad ne, neatsitiktų taip, kad priemus naują tekstą, kai kurios valstybės narės o, žengtų žingsnį atgal ir, ir, ir tikrai ta pažanga būtų prarasta. Mes galvojame, kad tikrai direktyva turi būti tokia, kad judėtų viskas į priekį, kad nebūtų tos atžangos. Na, dar vienas klausimas, aišku, toks delikatesnis momentas, dėl ko ta su taryba, aišku, bus karštesnis diskusijos, tai yra mm, būtent atlyginimo klausimas. E, mes norime vienodi, suvienodinti e, tą atlyginimą su lygos e, atostogų lygos išmokomis ir aišku gali kilti problemų e, dėl to tokio suvienodinimo kai kuriuose valstybėse narėse dėl to, kad yra labai skirtingi mm, socialinės apsaugos e, e, nuostatai, taisyklės yra skirtingos, būtent tiem e, atvejam 75 procentai yra numatoma e, dažniausiai e, dėl tėvystės atostogų irgi siūloma suvienodinti su motinysės atostogomis. Mes siūlome 85 procentai, kad būtų bruto atlyginimo visų atostogų atveju. Mm, ir mes teiksime tą pasiūlymą. Mes žinome, kad bus sudėtinga, aišku, dirbti su taryba, bet mes galvojame, kad tai gal toks vienas iš sunkumų, kur iš tikrųjų vis tik tai parlamentas parlamentas turi parodyti aiškiai, kad atlyginimas yra nepaprastai svarbus dalykas, nes jeigu nebus atsižvelgta į tą um, atlyginimo aspektą, tai tikrai uh, šeimos tik tai dar uh, labiau nuskurs negali dosniai skirti atostogų, ilgų atostogų, jeigu nenumatai atlyginimo tų atostogų metu, nes vaikai skurs tose šeimose, kurios turi vaikų. Taigi reikia galvoti apie šeimą, apie šeimos gerovę ir ypač apie vaikų gerovę. Ir mes matome, pavyzdžiui, kai eina kalba apie kovą su skurdu, jeigu vaikas gimsta neturtingoje šeimoje, susikūrė tas užburtas ratas ir galiausiai vaikas užauga neturtingų suaugusių ir toliau gyvena tam skurde ir visuomenė, būtent toliau tas, tas ratas sukasi ir sukasi ir tikrai mes turime galvoti apie vaikus Europoje, ypač neturtingus vaikus ir turime būti labai budrus tą klausimu. Tai gal trumpai pristatyčiau taip mūsų pasiūlymus, mes aišku teikėme savo pakeitimus. Esu tikra, kad e, surasime e, tikrai bendrus taškus ir, ir, ir tikrai principai yra tie patys, mes siekiame to paties visi. Aš tik tai noriu dar pasakyti dėl tvarkaraščio jeigu įmanoma būtų, aš, aš, aš žinau, kad tvarkaršys kol kas sustabdytas, um, birželį bus taryba, taryboje svarstamas klausimas, aš norėčiau, kad parlamentas prisiderintų prie, prie komisijos ir prie tarybos darbo grafiko, kad galėtumėm pabandyti pateikti savo pasiūlymą kaip galima greičiau. Uh, Nes, na, laikas bėga, e, mūsų kadencija tuoj baigsis, tai tikrai reikėtų pabandyti paspartinti darbą šią klausimą. Aš manau, kad tikrai visi nuo, iš to tik laimėtumėm ir, ir, ir tikrai galėtumėm užtikrinti geresnę socialinių teisų apsaugą ir, ir iš to nauda būtų visiems. Thank you. Labai ačiū. Gal ponas Gerikė pasisakys vietoj savo kolegės kurios nematau salėje. Pane Zitnanska jau keliauja į parlamentą ir leiskite man trumpai apibendrinti, kokia yra jos pozicija, mūsų pozicija. Mes nepasakysime nieko naujo, jeigu mes tiesiog pakartosime uh, pranešėjo kazos uh, žodžius Ir taip pat mano kolegė anksčiau yra sakiusi, kad mes turime pateikti protingus reikalavimus, jeigu norime sukurti tinkamą pagrindą busimoms trilogo daryboms. Mūsų frakcijos pozicija iš esmės yra štai kokia. Direktyva turėtų būti kiek įmanoma paprastesnė. Tai reiškia, kad direktyva turėtų nustatyti minimalius standartus, o valstybės narės jos galėtų pačios pasikoreguoti. Mes manome, kad e, mūšiai dėl e, smulkesnių detalių turėtų vykti valstybėse narėse. Taip pat manome, kad reikia palikti pakankamą veiksmų laisvę tam, kad nuostatas būtų galima pritaikyti prie valstybių narių poreikių, kurie gali būti skirtingi. Antra. Mes pritarsime e, pono Kazos pasiūlymui sustiprinti vaiko, vaikų priežiūros infrastruktūrą. Tai būt, turėtų būti daroma teikiant bet kokį pasiūlymą, e, e, kuris yra susijęs su profesinio ir šeiminio e, gyvenimo suderinimu su darbo rinka. Taip pat, trečia, mes nenorėtumėm, kad ši direktyva neigiamai paveiktų MVI mes pritartumėm tokiam tekstui, kuris nepadarytų neigiamo, didelio neigiamo poveikio MVI mažoms ir vidutinėms įmonėms. E, pane Zitnanska atkreipė dėmesį į prižiūrinčiųjų asmenų padėtį. Mes manome, kad reikėtų šiek tiek pakoreguoti formuluotę ankstesnėme komisijos pasiūlyme. Taip pat mes norėtumėm pagerinti prižiūrinčiųjų asmenų padėtį, o tuo pačiu metu užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tam, kad valstybės narės pačios galėtų e, patobulinti tos standartus. Mes esame, esame įstikinę, kad e, daugeliu atveju mums tikrai pavyks susitarti su ponu Kaza. Mums pavyko susitarti su ponu Kaza. Labai svarbu, kad būtų pagerinta šeimų padėtis. Aš su nekantrumu laukiu tolimesnių diskusijų. Ačiū. Ačiū, ponai Gerikė. Toliau, pane Weber iš Alda frakcijos. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, leiskite išsakyti paramą pranešėjai. taip pat e, e, man primtini ir jo pateikti pakeitimai. Visiškai pritariu ponui Kazą, mes turime būti realistai, galvodami apie tai, ką galime pasiekti. Manau, kad e, svarbiausia būtų užtikrinti, kad dėl direktyvos būtų sustarta iki mūsų kadencijos pabaigos. Jeigu to nepadarysime, bijau, kad nuvilsime daugelį žmonių. Tuo žmonės, kurie uh, mano, kad ši direktyva yra tam tikras proveržis. Per vieną naktį stebuklas nevyks, bet bus žengtas žingsnis į priekį ir mes turėtume eiti tokią linkmę. Taip pat matome, kad taryba kai kam priešinasi. Taigi labai svarbu, kad parlamentarai laikytųsi tvirtos pozicijos trišalių dėrybų metu. Dėl pakeitimų. Aš beje pati esu pateikusi keletą pakeitimų. norėjau, kad į šią direktyvą patektų įvairūs dirbantis asmenis. Pavyzdžiui, namuose dirbantis asmenis, laikinai dirbantis asmenis arba savarankišką veiklą užsiemantis asmenis. Taip pat svarbu, kad ir vieniši tėvai turėtų tokias, bent jau tokias pačias teisės ir apsaugą pagal šią direktyvą. Dabar dėl apibriešties, kas yra tėvas, kas yra prižiūrintis asmuo. Manau, kad čia būtų įmanoma įtraukti ir tokius darbuotojus, kurie tiesiogiai nepriklauso šeimai, bet jie e, e, prižiūri vaiką nepelno tikslais. Aišku, svarbu, kad čia nebūtų piknaudžiaujama. Taip pat dar reikėtų pagalvoti apie giminaičio apibriežtį. Bet tiesą sakant, labai svarbu užtikrinti. Numatyti garantijas Toms valstybėms narėms, kuriuose dabar yra aukštesni standartai, tos valstybės narės turi turėti galimybę tos standartus išlaikyti ir toliau taikyti. Antra vertus, mes kalbame apie minimalius standartus ES lygmenių. Be abejo, turime būti atsargus. Nereikėtų nustatyti pernelyg per žemų standartų, tačiau jie turi būti nuoseklus, vienodi. Vis dėlto gyvename Europos Sąjungoje. Tikrai yra nemažai darbuotojų, kurie e, keliauja dirbti iš savo e, valstybės norės į kitą valstybę narę. Tai svarbu, kad jie ir toje kitoje valstybė narėje galėtų pasinaudoti savo teisėmis kaip kad sakė ponas Kaza. Dar ne visai aišku, kaip toli mes galime eiti, bet ko gero tai paaiškės dėrybų proceso metu. Aš su nekantrumu laukiu tolimesnių dėrybų ir diskusijų. Įdomu, kokius e, kompromisus rasime dėl pakeitimų, nes pakeitimų tikrai yra labai daug ir būtų tikras košmaras, jeigu mums nepavyktų rasti kompromisu. Jūs galite tikrai pasikliauti ir manimi, ir mano frakcija. Mes laikomės labai realistiško ir pragmatinio požiūrio į šią direktyvą. Ačiū. Toliau. Pane Gonsalės Penas. Ačiū. Buvo pateikta daugiau kaip 600 pakeitimų. Tai rodo, kad tikrai e, E, frakcijoms labai aktualus šis pranešimas ir visi tekstą nori, nori patobulinti. Komitetuose diskusijos vyko jau ne kartą, dabar, kai jau buvo pateikti pakeitimai, galime pradėti išsamesnės diskusijas. Mūsų frakcija taip pat pateikė pakeitimų, mes norėtumėm, kad būtų apsaugotos e, tiek e, vyrų, tiek moterų teisės, kad jie galėtų ir toliau dalyvauti darbo rinkoje ir kad galėtų prisimti tinkamai atsakomybę dėl vaiko auginimo. Svarbu, kad e, nebūtų taikomos ir prievartinės priemonės dėl e, tėvystės atostogų. Jau buvo sakyta, kad e, darbo užmokestis E, turėtų e, tiesiogiai priklausyti nuo atostogų trukmės. Mums e, būtų primtinas dešimties dienų laikotarpis, kai privalomos tėvystės atostogos. Taip pat mes esame pateikę pakeitimų ir dėl tų prižiūrinčių asmenų, kurie uh, E, nėra profesionalai. Tai yra e, tokie asmenys, kurie lieka namuose ir e, prižiūri kitą asmenį netlygintinai. Jos taip pat reikėtų apsaugoti, suteikti šioje direktyvoje jiems teisę į atostogas tam, kad jie galėtų ir patys savimi pasirūpinti. Mes manome, kad tai galėtų būti nuo 8 iki 12 dienų per metus dėl lankstaus darbo laiko. Mes norėtumėm užtikrinti, kad pagal lankstų darbo grafiką dirbantis asmenis taip pat turėtų, kad, kad jie taip pat turėtų būti apsaugoti ir kad būtų atsižvelgta jų poreikius. Mūsų frakcijai svarbu, kad į tai būtų atsižvelgta vykstant diskusijoms apie šią direktyvą. Toliau netipiškos darbo sutartis ir savarankiškai dirbantis asmenis, tai turėtų būti taip pat įtraukta. Dabar dėl šeimos savokos reikėtų įtraukti ir antro laipsnio giminaičius. Taip pat reikėtų nepamiršti ir vienos tos pačios lyties asmenų santokų. Toliau keturių mėnesių tėvystės atostogos, jos turėtų būti neperkeliamos. Ir jos turėtų būti suteikiamos tik vieną kartą. Taip pat Mes norėtumėm, kad būtų apsaugotas ne tik darbuotojas, bet ir darbdavys. Turi būti raštu derinamas, derinamas atostogų laikotarpis tarp darbuotojo ir darb, dar, darbdavio. Taip pat mes manome, kad reikėtų peržiūrėti direktyvą dėl motinų apsaugos. Tai turėtų būti padaryta po trijų metų. Kalbant apie ateitį, Reikėtų taip peržiūrėti susijusias direktyvas, kad būtų sukurta nuosekli sistema. Nėra prasminga atskirai peržiūrėti susijusias direktyvas. Mes manome, kad ateityje um, reikėtų sukurti vieningą nuoseklų e, teisės aktų paketą. Taip pat Labai svarbu, kad piliečiai galėtų geriau pasinaudoti vaiko priežiūros atostogas. Mes su nekantrumu laukiame tolimesnių dėrybų, tikimės, kad jos bus produktyvios. Turime e, laikytis iš vien. E, turime suformuoti tvirtą poziciją tam, kad galėtumėm tinkamai dėrėti su taryba. Ačiū. Ačiū, o dabar žaliųjų vardų Miroslav Mitrofanov. Ačiū už galimybę išsakyti savo nuomonę. Mm, kelios pastabos. Mm, iš pradžio bendro pobūdžio pastaba ir po to kita pastaba dėl mūsų pakeitimo vieno. Taip, aišku, rytoj komiteto mm, posėdėje bus e, ilgos diskusijos, ar reikia leisti valstybėms narėms savo teisės aktus. Uh, priiminėti pagal savo vidinę politiką ir pagal tas sąlygas, kokios yra valstybės narėse, ar mm, mes turime siūlyti kažkokius naujus standartus iš ES institucijų pusės, ypač iš ES parlamento pusės. Man atrodo, kad Europos parlamentas yra viena iš uh, tarptautinio bendradarbiavimo priemonių, kuri gali patobulinti valstybių narių teisės sistemas socialės apsaugos rytyje. Ir jeigu mes nesiūlysime aukštesnių standartų, kai kuriuose valstybėse narėse situacija negerės. Dėl to, kad yra įvairiausių priežasčių susijusių su vidiniais politiniais procesais. Taigi manau, kad mes tikrai turime siekti mm, kelti standartus. Mes turime apibriežti tam tikrus tikslus, kurie galbūt šiuo metu iš tarybos pusės bus atmesti, bus kažkokio pasipriešinimo iš komisijos pusės, iš valstybių narių pusės. Tačiau aš manau, kad ateityje tie tikslai vis tiek taps realybė ir atsispindės valstybių narių teisės aktuose. Uh, jei dirbsime tą kryptimį. Ir todėl mūsų pakeitimai galbūt kai kurie gali atrodyti radikalus. Ir čia kalbėčiau apie, pavyzdžiui, vieną iš mūsų pakeitimų, mūsų mm, žaliųjų FA frakcijos parengtas pakeitimas, kur idėją pasiūliau aš pats, beje. Tai yra a, naujas pakeitimas, numeris 15 Jis, tekstas yra toks. Valstybės narės sieks sukurti paskatas darbuotojams ir teiks asmeninės konsultacijas dėl to, kaip galima pasiekti tikros asmeninio profesinio gyvenimo pusiausvėros. Taigi mes nediktuosime valstybėms narėms, kad reikia kažkokius naujus įstatymus sukurti, tačiau manau, kad vis tik tai e, galima bus pasiekti to, ko mes norėtumėm per esamas šeimos konsultacijų ar darbo inspekcijų tarnybas. E, tiesiog mes norime, kad valstybės narės geriau informuotų dirbančius asmenys apie įvairias galimybės, e, kaip kaip jie galėtų pagerinti savo asmeninį ir profesinio gyvenimo pusiausvyrą, pasinaudojant esamais įstatymais nacionaliniu lygmeniu. Aš manau, daug jaunų plačius užmojus turinčių tėvų, kurie dirba privačiose įmonėse ar net, ir, įmonėse, ar net viešose institucijose, net kartais nežino galimybių, kaip jie galėtų gauti, pavyzdžiui, socialinę pagalbą, kažkokią tai išmokas kažkokias ar, ar įvairias atostogas, kurios yra valstybės numatytos pagal esamus teisės aktus. Ir mes galvojame, kad tikrai, jeigu mūsų pasiūlymas būtų palaikytas, būtų ir nauji teisės aktai netgi patvirtinti. E, tiesiog mes galvame, kad valstybės institucijos privalo teikti visą reikalingą informaciją tiems asmenims, kuriams tos informacijos reikia, e, dėl to, kaip būtų galima ger... užsitikrinti geresnę asmenį ir profesinio gyvenimo pusiausvyrą, kad e, tikrai tie žmonės galėtų paskui ir šeimose pasitarti, tėvai tarpusavė taip pat ir, ir, ir su vaikais galėtų spręsti po to, ką daryti. Ir aš manau, kad iš tikrųjų toks, tokia mintis atitinka visų frakcijų siekius. Ačiū, dabar perskaitysiu, paprašysiu žodžio sąrašą, kad būtumėt garantuoti, kad tikrai matėme jūs Lauragę, Valmila. La Lopė Fantanie, Moran Šatie ir Angerijus. Gerikė, norit dar kartą pasisakyti? Bet jau kalbėjot. My... Bet tuomet aš kalbėjau e, ne savo vardu. E, mano nuomonė šiek tiek skiriasi, jeigu galima. E, gerai, įrašysiu, sąrašas ilgas, bet. Pone Agija, FTD. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti kolegai Kazą už patiktą pasiūlymą. Yra akivaizdu, kad turime sukurti tvirtą dėrybinį pagrindą, turime suformuoti tvirtą Europos parlamento poziciją. Akivaizdu, kad dar iš esmės e, mūsų nuomonės skiriasi, egzistuoja tam tikrų esminių skirtumų. Na ir yra pateikta tokių pasiūlymų, kurių tikslas ne tiek pagerinti direktyvą, kiek e, harmonizuoti ją dėl specifinių instrumentų naudojimo. Aš manau, kad vienas iš šių, šios direktyvos tikslų turėtų būti skatinti moteris dalyvauti darbo rinkoje. Taip pat reikėtų joms užtikrinti ir tinkamą darbo užmokestį tam, kad būtų galima kovoti su skurdu. Ypač turiu omeny vienišas motinas, kurios lab, dažnai labai sunkiai gyvena. Direktyvoje jas tikrai būtina atsižvelgti. Būtent dėl to mes pateikėme savo pakeitimą tam, kad Taip pat mes patikime pakeitimą ir, ir, ir dėl vadinamųjų autonominių darbuotojų. Tai yra tokie e, asmenys, kurie užsiema laisva profesinė veikla. Taip pat nepamirškime ir savarankišką veiklą užsiemančių asmenų. Jiems irgi reikalinga parama. Čia visiškai pritariu e, pranešėjui Kazą. Taip pat svarbu, kad ir verslininkai sugebėtų užtikrinti, kad e, visi darbuotojai e, savo teisę galėtų pasinaudoti. Dar paminėsiu ir tokią problemą kaip netipinės darbo sutartis. Čia padėtis e, sudėtinga. Sunku apibriežti, kas čia yra, sunku apibriežti, kas yra toksai darbuotojas kaip apibrėžti tokią darbuotojų kategoriją. Aš esu tvirtai įsitikinusi, kad reikėtų numatyti teisės ne tik tėvams, bet ir e, prižiūrintiems asmenėms. arba tiems asmenims, kurie vaikus įsivaikina. Čia reikėtų pagalvoti ir apie tarptautinę įvaikinimo praktiką. Tikrai pritariu atitinkamam pakeitimui. Taigi, jeigu vaikas yra įvaikinamas, e, tai tėvai taip pat turėtų būti apsaugoti. Dar vienas labai svarbus dalykas yra štai koks. Reikia siekti supaprastinimo. Mūsų nuomonė reikėtų kiek įmanoma labiau supaprastinti šį instrumentą tam, kad e, jį būtų galima paprasčiau įgyvendinti. Dėl atostogų e, turėtų būti taikoma e, standartinė supaprastinama procedūra. Ir dar vienas svarbus dalykas. Valstybės narės turėtų skatinti tokią praktiką, kai yra teikiama pagalba namuose. ir tiems, tie asmenys, e, kuriems reikalinga pagalba, galėtų apsispręsti, ar jie kreipsis dėl profesionalios pagalbos ar ne. Tai turėtų padėti e, tiems vyrams ir moteriams, kurie namuose turi prižiūrėti kitą asmenį, e, turėti ir profesinį gyvenimą. E, Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie e, nuotolinį darbą, išmanųjį darbą, smart walking, telewalking. Taigi nepamirškime ir tokių darbo formų. Beje, čia svarbu užtikrinti ne tik apsaugą, bet ir, kad nebūtų piknaudžiaujama. Kaip jau sakiau, labai svarbu, kad instrumentą būtų paprasta naudoti. Uh, Taip pat būtina užtikrinti kokybiškas paslaugas, kokybišką e, vaikų priežiūrą. Labai svarbu, kad tokios vaikų priežiūros paslaugos būtų kokybiškos ir kad tėvai galėtų jomis pasinaudoti nepriklausomai nuo to, koks yra jų darbo užmokestis. Dabar dėl mažų ir mikro įmonių. Uh, E, šioms įmonėms reikėtų padėti, jas reikėtų skatinti tam, kad jos galėtų tinkamai šią direktyvą įgyvendinti. Yra ir daug kitų e, pasiūlymų, kuriuos jau pateikėme. Pavyzdžiui, jau sakiau, kad reikėtų įtraukti ir e, autonomiškai dirbančius asmenis – Beje, e, daugelis valstybių narių jau dabar taiko įvairias kokybiškas priemonės, aukštus standartus. Tai aš pritarčiau kolegai Kaza. Reikia užtikrinti, kad jeigu valstybės narės jau turi aukštus standartus, jie ir turėtų būti išlaikyti, jų nereikėtų sušvelninti. Dabar dėl tarybos. Tikrai suprantu, kad su taryba mūsų laukia tikras mūšis, taigi mes turime laikytis labai tvirtos pozicijos. Ačiū. Ačiū dabar, ponia Mulė. Ačiū, pirmininkė. Na, turbūt nenustepsite išgirdusi, kad mes E, galvojame truputį kitaip, nei prieš mus pasisakė. Ir taip yra dėl paprastos priežasties. Tai yra direktyva, kurioje numatoma profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą tėvams ir prižiūrintiems asmenims. Ir iš, taip pat ypač tingas dėmesys atkreipiamas į neįgaliuosius asmenis ir tėvus ir kaip ir direktyva dėl motinystės atostogų mums visą tai kelia esminių problemų. Ir dėl to mes ne, iš tikrųjų nepakeit, nepateikėme pakeitimų, nes svarstome galimybę parengti mažumos nuomonę. Ne, na, dėl pono Kasa pranešimo pakeis pateikta, pateikta nepaprastai daug pakeitimų, tai mums netinka. Tarp jų, žinoma, yra įdomių pakeitimų, tačiau manome, kad jiems ne vieta teisėkuros tekste, kuris bus primestas valstybėms narėms. Be to, Visi pastarojo meto pranešimai, kurie mums buvo pateikti ir kurie grindžiami tuo garsiuoju, garsiaja mm, teisų, socialinių teisų hartija, iš tikrųjų neatitinka subsidiarumo ir kitų principų. Uh, Mes manome, kad reikia galvoti apie e, teisės aktus, kurie apibrieštų valstybės vaidmenį, e, pavyzdžiui, sprendžiant socialinius klausimus. Taip pat e, darbdaviai turi užtikrinti kokybiškas darbo vietas, taip pat reikia galvoti apie darbuotojus, vyrus ir moteris ir darbdavius, kurie siekia pajamų. Taigi aš, man atrodo, kad pamažu vis dėlto yra peržengiamos ribos, vadinamosios raudonosios linijos, peržengiama mm, asmeninio ir profesinio gyvenimo pusiausvyra, iš tikrųjų bus sukurtas disbalansas. E, žinoma, asmeninis gyvenimas veikia profesinį gyvenimą, bet aš manau, kad jeigu Kalbame apie darbo užmokestį, kuris vis labiau priartina asmenys prie skurdo ir akivaizdu, kad moteris yra verčiamos dirbti ir tai veikia ir šeimų struktūrą, tai yra akivaizdu ir matome, kad tai vyksta, matome, kad didėja jaunimo nusikalstamumas. Mm, tai taip pat kelia pavojų ir darbdaviams, kadangi mažos ir vidutinės įmonės negali atsižvelgti į savo darbuotojų visus privataus gyvenimo aspektus. Taip pat kyla pavojus ir socialinės apsaugos sistemai, nes jeigu nebus išsaugomos darbo vietos, o mes jau sakėme šiame komitete, kad automatizavimas, skaitmeninimas ir pokyčiai reiškia, kad darbo vietos keisis ir kad atsiras vis daugiau nesaugių darbo vietų, taigi kaip mes apsaugosime socialinės apsaugos sistemas, nes iš tikrųjų E, nebebus įmanoma užtikrinti reikiamų įmokų, taip pat mokesčiai, kurie galėtų būti socialinės apsaugos sistemos finansavimo šaltinis, mm, taip pat nebus pakankami ir mo, kadangi gyventojai neturės pakankamai pajamų ir darbuotojų nebus pakankamai, tai ir mokesčių nepakaks socialinės apsaugos sistemai finansuoti. Mes e, atsižvelgėme į įvairių frakcijų iškeltus reikalavimus, tarp jų yra labai įdomių. Taigi, e, kai aš galvoju apie pradinę e, direktyvą, manau, kad Mes turime eiti pirmin, labai gerai, kad vyksta diskusijos šešėlinių pranešėjų sustikimuose, tačiau aš manau, kad yra peržengtos ribos. Yra kišamas į valstybių narių e, galimybės e, tvarkyti su savo pačių piliečiais. Ačiū. Ačiū. Dabar ponė Lopė Fontanė. Ačiū pirmininkė. Prieš Pradėdama noriu padėkoti Deividui už visą atliktą darbą. Manau, kad e, tai puikus išeities taškas, e, kurio remdamėsi galėsime dirbti toliau ir e, stengsimės ieškoti tikros profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvėros. Aš labai tikiuosi, kad mums pavyks baigti šį darbą iki kadencijos pabaigos. Tai yra labai svarbus klausimas, jis turi labai didelės reikšmės Europos piliečiams ir galėtų būti naudingas daugeliu žmonių. Norėčiau dar pakalbėti apie porą dalykų, kurie mano nuomonė yra svarbus. Jeigu mes norime, kad šeimoje pareigos būtų pasidalintos um, teisingiau, reikia, kad ir vyrai imtų e, dalį atostogų. Jeigu pagalvotume apie direktyvos finansinį poveikį, tai tą poveikį pajus valstybės narės. E, čia turi būti užtikrintas ilgalaikis tvarumas ir tikrai nėra prasmės e, labai daug užsimoti, jeigu mums nepavyks visko įgyvendinti. Antra, reikia užtikrinti, kad direktyva būtų priimta ir kad žmonės, kad vyrai naudotųsi tomis galimybėmis. Taigi turime sutelkti dėmesį į didelį, į aukštą kompensavimo lygį. Taigi, jeigu pažvelgtumėte į mūsų pasiūlymus, mes pamatytumėte, kad mes kalbame apie 80 procentų darbo užmokesčio, o ne apie lygos išmokas, nes lygos išmokos valstybėse narėse smarkiai skiriasi. E, ta išmoka turi būti mokama 8 savaitės. Aš manau, kad vis dėlto reikėtų pasiūlyti tai, kas tėvams, vyrams būtų mm, patraukliau. Labai svarbu, kad šį darbą baigtume iki kadencijos pabaigos ir kad Europos parlamentas pasiūstų aiškę žinę, tai yra paramos ir pagalbos visoms šeimoms žinę. Ačiū dabar ponė Moranšartie. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu labai padėkoti Davidui Kaza už jo darbą. Dėkoju Mm, jam už tai, kaip jis dirbo su šiuo pasiūlymu, kaip jis pagilino komisijos pasiūlymą. Aš manau, kad Europai tenka atsakomybė parodyti kelią visoms valstybėms narėms. Čia mes nekalbame apie subsidiarumą, apie valdymo klausimus. Iš tikrųjų, tai yra mūsų pareiga Europos lygių sukurti pusiausvyrą tarp šeiminio ir profesinio gyvenimo. Ir mes turime parodyti valstybėms narėms, kad jos turi dirbti šią kryptimį. Pirmas dalykas, dėl kurio turime imtis veiksmų, esminis dalykas, tai yra padaryti galą vaikų priežiūros atostogų perkelimui tarp vyrų ir moterų. 2 procentai vyrų ima e, vaiko priežiūros atostogas. Ir tai reiškia, kad praktiškai tos priežiūros atostogų privalumai moterims tam, tam trūkumais, nes moteris atitrūksta nuo profesinio gyvenimo, nukenčia jų karjera. Ir tie geri ketinimai iš tikrųjų yra prastai įgyvendinami. Taigi man pagrindinė problema yra atostogų neperkelimo, neperleidimo e, pro, problema. Manau, kad tai padės įveikti disbalansą. Antras dalykas yra finansavimas. Aš e, savo gerai žinomoje, savo, savo pažįstamoje šalyje e, girdžiu pasisakymus apie tų priemonių kainą. Tačiau jeigu pažvelgtume į visą problemą. Turiu pasakyti, kad šiuo metu 61 procentas universitetų absolventų yra moteris. Bet prieš išeidamos į pensiją moteris uždirba 39 procentais mažiau nei vyrai. Tai reiškia, kad valstybės narės, valstybės mm, ir šeimos investavo ir viešasias, ir privačias lėšas į, į išsilavinimą, nes moter, tarp moter, moteris sudaro 61 procentą absolventų. Ir galiausiai mes ne, nebeatgauname tų investicijų, kurias padarėme, e, kurias padarėme studijų metu. Nes ir kodėl taip yra? Taip yra todėl, kad neštumas ir vaikų auginimas stabdo moteris. Ir tai turėtų būti tikra, vertinama kaip tikra politinė, ekonominė ir socialinė problema. Taigi, kai pačioje pradžioje yra investuojamos valstybinės ir privačios lėšos, vėliau matome, kad skurstančias moteris reikia remti ir tai mums kainuoja labai daug. Reikia galvoti ne tik apie vaikų priežiūros atostogų kainą. Į tą kainą reikia įskaičiuoti ir tą paramą, kurios vėliau prireikia moteriams. Ir kai mes vertiname visą problemą, tai tada suprantame, kad iš tikrųjų reikia imtis priemonių ir Davidai reikia čia mm, daryti spaudimą. Ačiū dabar ponė Jongerijus. na net nežinau, ką pasakyti po šių tikrai įkvepiančių Elizabeth Moran Šartie žodžių. Dabar nekalbėsiu apie šio dosie turinį, nes manau, kad Marija Arena ir Elizabeth viską labai puikiai apžvelgė. Aš dabar tiesiog noriu pareikšti paramą pranešėjo darbui. Ir kaip jau sakė daugelis kolegų, svarbu užbaigti šį dosiją dar šios kadencijos metu. Trilogas nebus paprastas. Mm, tai sprendžiu pagal signalus, kurių sulaukėme iš tarybos. Manau, dabar labai svarbu parengti aiškę parlamento poziciją ir aš tikrai Pasitikiu pranešėjų ir šešėliniais pranešėjais, manau, kad jie parengs gerą, subalansuotą ir tvirtą parlamento poziciją. Jos tikrai reikės tose nepaprastose dėrybose su taryba. Bet e, noriu, kad žinotumėte, kad mes jūs remiame. Tikrai e, turėsite tvirtą užnugarį. E, Manau, kad dėrybas reikia pradėti turint tvirtą poziciją, kad dėrybos galėtų būti baigtos dar iki šios kadencijos pabaigos. Dabar ponas Gerikė. Ačiū pirmininkė, ačiū ir David Kaza. Ši e, tema yra labai svarbi, nuolat dėl to kyla diskusijos, nuo mes jau metų metus nesugebėme rasti sprendimo. Be abejo, tai susijęs su valstybių narių kompetencija, dėl to niekas net ir nesiginčia. Ir to tikrai turėtumėm nepamiršti. Vis dėlto mes, Europos parlamentas, turime galimybę pasinaudoti geriausią turimą praktiką. Turime išsiaiškinti, kokie sprendimai patys geriausi, e, e, kaip jie padeda suderinti tėvų ir prižiūrinčių asmenų šeimininį ir profesinį gyvenimą. Na ir be abejo, e, tokie asmenys turi gauti darbo užmokestį, o ne kišenpinigius. Jie turi gauti tokį darbo užmokestį, kuris atitiktų jų e, nuveiktą darbą. Dabar, jeigu mes kalbėtumėm tik apie tam tikrus kišenpinigius, tai manau, kad net neverta apie tai kalbėti. Uh, tėvai ir prižiūrintieji asmenys ir toliau išlieka labai priklausomi, jie turi tarsi prašyti pinigų, jie e, nuveikia labai daug visuomenės labui, tačiau išlieka labai priklausomi. Na ir taip pat e, jų padėtis darbo rinkoje prasta. Reikėtų galvoti apie darbo užmokestį už vaikų auginimą E, pagalvokime apie, ir apie vaikų e, darželius, apie vaikų priežiūrą e, Rumunijoje, Danijoje, Švedijoje, Ispanijoje. Aišku, tikriausiai nebūtų įmanoma numatyti vienodo užmokesčio visiems tėvams Europoje, bet galėtumėm galbūt galvoti bent apie tam tikrus orientyrus. Ir vėlgi valstybės narėse padėtis labai skirsis. Ir dažnai e, mes e, girdime, kad e, moteris tarsi turi likti namuose, rūpintis šeimos maitinimu, bet valstybė turėtų tokiamis moterimis irgi pasirūpinti. E, tik tuomet moteris galėtų pasirinkti, ar jos pačios prižiūrės savo vaikus, ar patikės jų priežiūrą kitiems asmenėms. Dabar dažnai mama tokios pasirinkimo galimybės neturi. dažnai dabar mamas negali pasilikti namuose ir prižiūrėti savo vaikus. Toliau. Tėvai už savo vaikus moka mokesčius, tarkim, PVM formą. Ir iš tikrųjų sumokama labai daug. Jeigu viską suskaičiuotumėm, tai pamatytumėm, kad egzistuoja didžiuliai skirtumai tarp tų uh, asmenų, kurie vaikus turi ir kurie vaikų neturi. Vokietijoje irgi apie tai daug diskutuojama. E, mūsų visuomenė vis labiau e, sensta. Būtų žymiai geriau, jeigu būtų atsižvelgta į tėvų balsą. Jeigu būtų mokamas užmokestis už vaikų auginimą, tai tuomet e, situacija taptų teisingesnė. Pagalvokime apie tuos žmonės, kurie vaikų turi ir kurie neturi, apie vyrus ir moteris. Tik kai sukursime tarp jų lygybę, galėtusime galvoti ir apie vienodesnės pensijas tas laikotarpis, kuris praleistas auginant e, vaikus, turėtų būti priskaičiuojamas į pensijinį amžių. Ir kaip jau sakiau, nepakanka e, e, tėvams mokėti kišenpinigius, jiems reikia tinkamo užmokesčio. mes turėtumėm galvoti ne, apie, ne tik apie santykius tarp dviejų kartų, bet apie santykius tarp trijų kartų. Kaip turėtų būti finansuojamas vaikų auginimas. Taip pat reikėtų didesnio teisingumo ir pensijų srityje. Tik tuomet galėsime kovoti su skurdu vyresnėme amžiuje, kuris ypač dažnai paliečia moteris. Būtent motinos dažnai kenčia skurdą senatvėje. Reikėtų tokios politikos, kuri būti palanki šeimoms, taip pat ir jaunoms šeimoms. Turėtumėm sukurti tokią Europą, kuri, žvelgiant į ilgalaikę perspektyvą, nebūtų pasenusi nes e, tokia našta jau nepakeliama socialinė prasme. Dar kartą ačiū pranešėjui už šį pranešimą apie profesinio ir šeiminio gyvenimo suderinimą. Aš manau, kad šioje srityje mes dar galime tikrai nemažai pasiekti. Ačiū. Galbūt pranešėjas norėtų viską apibendrinti, jeigu taip žodis jums prašom. Ačiū, pirmininkė. Aš žinau, kad turime nedaug laiko, jau įvyko ilga diskusija. Išgirdau daug komentarų, jie visi buvo be galo įdomus. Ir norėčiau pasakyti vieną dalyką. Beje, tą jau esu sakęs ir pradžioje, bet tai tikrai labai svarbus dalykas. Mes galime rasti kompromisą, bet neperlenkime lasdos Pasistengime rasti aukso viduriuką. Aukso viduriuką tarp e, dviejų ekstremalių pozicijų. Reikėtų tam tikros pusiausvyros subalansuoto sprendimo, sprendimo, kurį būtų galima įgyvendinti praktikoje. Mes e, negalime laikytis tokios pozicijos, dėl kurios nebūtų įmanoma rasti kompromiso su taryba. Turime būti realistai. Mes turėtumėm siekti susitarti kiek įmanoma greičiau turėtumėm pradėti dirbti kiek manoma greičiau kartu su taryba. Svarbu, kad ir mes tarpusavį susitartumėm. Aš norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams. Mes su jais dar aptarsime visus pakeitimus, ieškodami kompromisų. Ir tikrai tikiu, kad galų gale mums pavyks parengti subalansuotą e, teisėkuros paketą. Labai ačiū ponui Kaza, ačiū ir kitiems kolegoms, kurie dalyvavo šioje diskusijoje. Manau, kad po diskusijų padėtis paaiškėjo, nors matome, kad pozicijos dar skiriasi. Užimtumo komitete planuojama e, šį pranešimą tvirtinti Liepos 11 dieną prieš pat vasaros atostogas. Taigi prie šio klausimo dar grįšime vėliau. Na, dabar galime eiti prie septinto darbo tvarkės klausimo. Struktūrinių reformų rėmimo programos finansinio paketo padidinimas ir jo bendrojo tikslo pritaikymas. Dabar norėčiau suteikti e, žodį ponui Šaba. Prašom, žodis jums. Thank you, Chair. As you are aware, the structural reform... Ačiū, pirmininkė. Kaip žinote, uh, E, struktūrinių reformų rėmimo programa buvo sudaryta praeitais metais, likusiems trejiems biudžeto programos metams. Tikslas yra prisidėti prie struktūrinių reformų valstybėse narėse, e, teikiant paramą toms valstybėms, kurios paprašė. Įvairiose srityse iš tikrųjų patirimas labai didelis poreikis švietimo, mokymo, profesinio rengimo, darbo rinkos priemonių, socialinės įtraukties, socialinės apsaugos, socialinės gerovės sistemų, paslaugų teikimo, taip pat sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kitose srityse reikalinga parama, taip pat ir socialinės anglos srityje. Uh, Ši programa labai teigiamai buvo įvertinta gavėjų tiek 17, tiek 18 metais. Ir šiais metais 152 milijonai eurų paprašyti jau yra, tai yra penkis kart daugiau nei yra numatoma skirti lėšų. Todėl 80 mm, eurų papildoma suma skirtina mm, tai paramai yra tinkamas pasiūlymas. Ir tikrai, aišku, reikia kalbėti apie komisijos pareiškimą, kad ir, ir, yra sveikintinas ir suinteresuotumas iš tų valstybių, kurios nori prie eurozonos prisijungti. Ir pagrindai yra dviem kryptimi dirbama. Aš bandžiau aiškiau įtraukti ehm, tą paramą į valstybių narių veiklą, kad tai būtų organiškai integruota, kad aiškiai taip pat būtų pasakyta, kad ši programa yra atvira visoms valstybėms narėms, be jokio diskriminavimo, nesvarbu ar jos jau yra eurozonos narės ar dar ne. Toliau siekiu pabrėžti, e, kad reikia struktūrinių reformų, siejant jas su socialinė ir užimtumo politika ir reikia atsižvelgti į metinės augimo apžvalgos išryškintas kryptis, tai yra švietimas, mokymas, darbo jėgos, produktivumas, aktyvios darbo rinkos priemonės. Ir tai yra įtin svarbu, jeigu taip pat įvertintumėm tai, kad dabar uh, 60 metų tikslai dėl užimtumo ir socialinio traukimo turi būti taip pat e, įgyvendinti. Ir daug valstybių narių taip pat um, susiduria su sunkumais, nes joms trūksta administracinio pajėgumo ir e, žinių. Um, ir mano valstybė taip pat e, pradėjo reformas, bet uh, tikrai nepakankamai gerai parengiamos programos ir dėl to, pavyzdžiui, kad nors yra reforma siekiama pagerinti darbo užmokestį, vis tik tai, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros sistemoje dirbančiųjų atlyginimai netgi sumažėjo dėl to, kad reformos buvo netinkamai parengtos. Taigi reikia galvoti apie tai, kad reformos turi būti formuojamos taip, kad būtų mažinami netoligumai ir kad stiprinami būtų administraciniai pajėgumai. Taip pat es lėšų panaudojimas naudojimo gebėjimai turi būti gerinami. Čiaugiuosi, kad taryba pritarė komisijos pasiūlymui padidinti finansavimą šiai priemoniai. Taip pat reikia atsižvelgti ir į tai, kad e, pirminiai rezultatai yra labai teigiami ir komisija norėtų taip pat papildyti tą programą dar 25 e, milijonais. E, labai dėkoju visiems nariams, dėkoju sekret sekretoriatui e, raginu visus teikti pakeitimus anglų kalbą, kad mes laiku spėtumėm e, viską užbaigti iki balsavimo komitete. Ačiū. Ir iš tikrųjų, gegužės 22 yra e, terminas pateikti pakeitimus, taigi labai įtemptas tvarkaraštis ir, ir, ir jūs paraginote parlamentarus teikti pakeitimus anglų kalba, kad spėtumėm įtraukti juos, integruoti kompromisus pakeitimus, tai aš irgi dėkoju Jums, kad tai pasakėte ir dar kartą visiems tai primenu. Aišku, tai nėra prievalė, bet jeigu būtų galima tai padaryti, anglų kalba pateikti pakeitimus, tai tikrai būtų daug lengviau dirbti. Kągi dabar suteiksiu žodį ponui Pirinski, kuris yra socialdemokratų šešėlinis pranešėjas. Prašom. Ačiū pirmininkė. Norėčiau visų pirma pasveikinti pranešėją pana Šogorą su parengtų nuomonės projektu, kuris, man atrodo, puikiai atspindi pagrindinius dalykus, kokie turėtų būti MPL nuomonė šio labai svarbių klausimų. Konkrečiai norėčiau paremti jo nuomonę kad es strateginiai prioritetai, kurie išdėstyti yra metinė apžalgos, apžalgo, metinė augimo apžalgoje, tai yra kokybiškas mokymas, švietimas, darbo produktivumas ir aktyvios darbo rinkos priemonės, taip pat socialinė įtrauktis turi būti um, ir, ir užimtumas turi būti stiprinami ir tie tikslai turi būti e, geriau pasiekiami. Ir aišku, kad reikia kalbėti apie naują struktūrinių reformų kartą, kur būtų pereita nuo griežto taupimo prie uh, ekonominių ir socialinių politikų balanso, kad būtų galima užtikrinti tvarų augimą ir klėstienčias visuomenės visose valstybėse narėse. Atsižvelgiant į šių metų rezultatus, kas buvo nustatyta socialinių rezultatų lentelėje ir Europos semestre, kiekviena valstybė narė, kokia yra situacija, tai tikrai situacija nėra optimistiška. 11 valstybių yra kritiškoje situacijoje, bent pagal vieną iš 12 rodiklių, dvi kritinė situacija net bet daugiau kaip š, pagal šešis kriterijus. Pavyzdžiui, Bulgarija dėl penkių rodiklių yra kritinė situacija. Tai yra ir neligybė, ir žmonės gyvenantis skurdo rizikoje, ir socialinė atskirtis. Uh, tai rodikliai, kurie aiškiai rodo, kad struktūrinės reformos, kurios buvo gyventos iki šiol, tikrai nedavė tos transformacijos, kuri leistų užtikrinti klėstėjimą ir padorų gyvenimą visiems Europos piliečiams. Taigi reikia keisti struktūrinių reformų koncepciją, reikia reformas orientuoti ne vien tik tai e, grinai ekonominių rodiklių gerinimą, bet į socialinio teisingumo didesnį užtikrinimą per tikslinės priemonės, kad būtų socialinės paslaugos, kova su e, neligybė, su skurdu e, garantuota. Dėl dėja nėra tokios visapusiškos informacijos iš komisijos pateikta dėl to, kiek ta programa buvo įgyvenita ir kokie rezultatai. Tačiau apibendrinti duomenys, kurie pateikti regi komitete šių metų e, vasarį, ką padarė komisaras Dombrovskis, rodo, kad 27 procentai, tai yra didžiausia dalis, finansavimo 2017 metais buvo skirta uh, darbo rinkos, sveikatos ir socialinių paslaugų e, sritims. O 2018 metais dalis tais sričiai yra tik tai 21 procentas. Kalbant apie tai, kad 17-18 metais buvo didžiulis skaičius projektų, būtų pateikta, rodo, kad valstybės narės labai suinteresuotos įgyventi šią programą ir tikrai yra didelė dalis skirta užimtumui, socialiniams paslaugos, sveikatos priežiūrai ir tai rodo, kad iš tikrųjų valstybėms narėms būtinai reikalinga pagalba būtent šiose srityse. Todėl tas siūlymas padidinti programos biudžetą gali būti paremtas, tačiau su sąlyga kad ištekliai būtų paimti iš lankstumo priemonės pagal 2020 metų daugiametę finansinę programą, o nenuskriaužiant kažkokias kitas programas. Ir čia būtų tinkama, jeigu mes įterptumėm dar pakeitimą į esamą reglamentą, kad pabrėžtumėm būtent šį aspektą. Dabar kalbant dėl to pasiūlymo, kur konkrečiai kalbama apie šios programos indėlį į tas programos, kurio, e, kurios leistų padėti valstybėms, nes prisijungti prie eurozonos, turime prisiminti, kad pagal esamus šios programos tikslus tokia parama gali būti teikiama. O komisija siūlo atskirą būtent tam skirtą priemonę naujoje daugiametė finansinėje programoje. Taigi, jeigu į šią programą būtų traukta parama būtent valstybėms, kuriuose keistoti eurozoną, tai būtų tarsi toks testavimas, ar iš tikrųjų tinkama tokia programa, tokia parama ir, ir, ir ar tikrai ta naudinga. Um, reikia turėti omenyje, kad nauja priemonė bus pasiūlyta, o ši priemonė turi būti tiesiama po 2020 metų. Ir kol kas dar yra tik tai pirminis šios programos įgyvenimo etapas, taigi mes dar negalime realiai pasverti, kokia yra pridėtinė vertė. Taigi tai, kad, mm, kad komisija mm, pateiktų rekomendacijas, reguliarią informaciją apie šios programos įgyvenimą būtų labai svarbu. 16 straipsnį yra pasakyta, kad komisija turi pateikti metinę monitoringo ataskaitą dėl programos įgyvenimo, tačiau nėra pasakyta, uh, kada tos ataskaitos turi būti pateikiamos, pradžios ir pabaigos datų nėra. Taigi, manau, kad 16 straipsnį reikėtų pakoreguoti, tiesiog praktiniais sumetimais. Ačiū pirmininkė ir toliau vienai bendradarbiausiu su pranešiu ir šešėlinis pranešėjai šio klausimu. Dėkuoju ponui Pirinski, nematau EKR atstovų ir Aldė atstovų nematau. Tai reiškia, pereiname prie pono Silikijotis, kuris atstovauja NGL. Prašom. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, καταρχήν θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, ir aš norėčiau padėkoti pranešėjui už dokumentą, tačiau GUE NGL frakcija parengs poziciją, išreikš poziciją, apie kurią mes iš tikrųjų jūs informavome prieš pusantrų metų, kai buvo pradėtas nagrinėti šis klausimas. Valstybėse narėse vyksta struktūrinės reformos. Taip pat ir įgyventinamas Europos semestras, tačiau visa tai nepadeda ginti darbuotojų teisų arba siekti didesnės socialinės sanglaudos. Iš tikrųjų, žlunga socialinė sanglauda, žlunga gerovės valstybė, didėja nedarbas ir skurdas, net ir dirbančių žmonių skurdas. Ir tos baisios šių reformų pasiekmes tų reformų, kurios yra skatinamos per Europos semestrą, reiškia, kad daugelį šalių dirbantis asmenys, ypač regionuose, dirbantis asmenys tose šalise, kurios gyvena pagal memorandumą, kaip yra Graikijoje, labai smarkiai kenčia. Ir tai, kas vyko pastaraisiais metais, netgi nepadėjo išbristi iš ekonomikos krizės. Komisija, taryba ir trojka e, kišasi į įvairias šalis ir nustato ir gyventina tokius mechanizmus, kurie tik didina neligybę. Ir kitą savaitę mes pateiksime pakeitimų, kuriais akcentuosime visų šių procesų neigiamus rezultatus. Mes kalbame apie socialinę sanglaudą, gerovės valstybės stiprinimą, naujų orių darbo vietų kūrimą, visišką užimtumą, darbuotojų teisės, mm, taip pat sąlygas įmonėms klestėti. Ir aš e, džiaugiuosi, kad 9 ir 11 punkte yra minimas darbuotojų teisų gerinimas. Ta pati matome trečiame, ketvirtame ir aštuntame pakeitimuose. Bet susirūpinimą mums kelia, pavyzdžiui, šeštas pakeitimas, kuriame kalbama apie finansavimą pagal daugiametę finansinę programą. Bet minimos tik struktūrinės reformos, o ne tinkama konstruktyvi politika. Taigi, na, mes žinoma atvirai bendradarbiausime su kitais šešėliniais pranešėjais, tačiau teiksime tokių pakeitimų, kurie atitiks tai, ką aš ką tik sakiau. Ačiū. Dabar vėl suteiksiu žodį ponui Šogor. Gal norite apibendrinti? Ačiū pirmininkė, neturiu ko pridurti. Kaip jau buvo sakyta, terminas teikti pakeitimus yra gegužės 22 diena. Ir galite juos teikti anglų kalbą, kad jie būtų įtraukti į kompromisinius pakeitimus. E, šis pranešimas užimtumo reikalų komitete bus, e, yra numatytas birželio 7 dieną. Kitos datos dar bus patvirtintos. Taigi baigiame nagrinėti darbo tvarkę numatytus klausimus. Darbą pratesime 14.30, kai numatytas e, elektroninis balsavimas, bet matau, kad ponas Pirinski paprašė žodžio. Aš matau, kad e, darbo tvarkė yra punktas kiti klausimai. Ir aš tikiuosi, kad galima dabar pasinaudoti progą. Ar norite pasinaudoti šią progą? Taip, na, iš tikrųjų, aš turėjau pranešti aštuntą punktą, kiti klausimai, ponė Pirinski. Pirmininkė, e, noriu pakalbėti apie tai, kokia praktika yra taikoma tikrinant e, kelių sausumos transporto priemonių vairuotojus Europoje keliuose, ypač Prancūzijoje ir Belgijoje. Iš tikrųjų, vairuotojai išreiškė nemažai nuogastavimų dėl šių patikrinimų. Ir, mm, na, manau, kad į tai kreipiasi ir į rum, atitinkamus Europos parlamento narius kreipiasi ir Rumunijos, vairuotojas iš Rumunijos. Jis sakė, kad m, mm, tikrinančios institucijos reikalauja įrodymų, kad mm, trečią ir ketvirtą savaitę vairuotojas praleistų namie, nors toks reikalavimas dar teisės aktuose neįtvirtintas. Ir nors vairuotojai ir parodo, kad jie praleidžia tą poilsio savaitę ne transporto priemonėje, joms, jiems vis tiek yra skiriamos labai didelės baudos - tūkstantis ar du tūkstančiai eurų. Tai yra nepriimtina ir tai tikrai galima labai smarkiai ginčyti, kadangi e, nauji teisės aktai dar nėra įtvirtinti, tai yra tik projektas. Aš ketinu perduoti, noriu perduoti tą vairuotojo iš Rumunijos pasiūstą signalą jums ir kitiems kolegoms užimtumo reikalų komitete Manau, kad mums reikėtų parengti aiškę poziciją prieš tokius savavališkus patikrinimus. Patikrinimus, kurie neturi teisinio pagrindo. Taip pat labai selektyviai atliekamus patikrinimus, nes jie yra nukreipti į tam tikrų rytų Europos valstybių vairuotojus. Norėjau atkreipti į tai jūsų dėmesį. Ačiū. Ačiū už šią informaciją. Mm, pas, pabandysime gauti tokios informacijos daugiau ir pasirūpinsime, kad galbūt ir transporto komitetas, o gal net ir komisija būtų apie tai informuota. Taigi susirinkime daugiau faktų, daugiau detalių ir grįšime prie šio klausimo. O jeigu prie jo negryšime, tai jūs mums priminsite. Ačiū. Susitiksime 14.30 tada vyks balsavimas. Taigi prašau susirinkti 14.30 ir ačiū už darbą šį rytą.